Voorzitter, collega's, op vlak van gezondheid. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. E, sveikatos srityje vėžys yra didžiausia grėsmė Europoje. E, veiksmų planas kovai su, kambi, su, su vėžiu yra pagrindinis mūsų tikslas, bet mes turim kalbėti apie jo sudėtinės dalis. Mes turėtumėm akcentuoti naujų technologijų plėtrą, jų kūrimą, dirbtinio intelekto pasitelkimą ir kitų medicininių galimybių panaudojimą. Uh, yra visa eilė gydimo metodų, skaitant žmogaus genomos pasitelkimas. E, man atrodo, kad mes turėtume stebėti e, šių, šios politikos įgyvendimą ir pacientas turi išlikti dėmesio centre, gydimo centre turi būti pacientas, nes dabar taip nėra. Mes e, pradedame diskutuoti su farmacijos bendrovė. Mes norime, kad visose politinėse diskusijose paciento poreikiai būtų akcentuojami. Prevencija yra kita labai svarbis rytis. Mes visi turime teisę į prevenciją. Europos komisijos atstovas apie tai kalbėjo. Mes žinome, kad sveikas gyvenimo būdas yra reikalingas, tačiau kartais e, jį pasiekti nėra taip jau lengva, ypač galvojant apie finansinės galimybės. E, Prieiga prie sveikatos apsaugos taip pat yra labai svarbi tema. Mes turime raginti e, jaunus žmonės, vaikus tikrintis dažniau, nes dažnai e, tie vaikai ir jauni žmonės susiduria su vėžiu šiais laikais. Ir e, turėtume sumažinti riziką tiems e, jauniems žmonėms taip pat. E, Turime ginti ES pagrindinės vertybės - solidarumą, vienybę ir atsakomybės dalymasi šioje srityje taip pat. Ačiū. Minute, Toliau ponė Šaldemuzė. Ačiū ponė pirmininkė. Kova su vėžiu yra viena iš svarbiausių sveikatos apsaugos ryties kovų. Visose ES ligonėse gydytojai, ligoniai, medicinos seserys, artimieji kovoja su šia lyga, norėdami išgyvendinti, iš, išgelbėti gyvybės arba bent jau e, sergantiesiems geriau gyventi. Bet labai svarbu, kad mes suvoktume, jog reikia visos Europos mastu veikti daugiau. Reikia daugiau pinigų moksliniams tyrimams, reikia dėti daugiau pastangų į prevenciją. Ir čia mes turėtume kalbėti apie Europos lygmenį. Būtent jų, čia mes turime užtikrinti, kad sąlytis su karcerogeninėmis medžiagomis būtų ribotas. Mes turime uždrausti kenksmingas medžiagas ir mes turime mokyti vieni kitus mokytis vieni iš kitų. Šiandien jau daugiau žmonių išgyvena vėžį ir labai svarbu, kad mes e, suprastume, kad reikia pagalbos ir žmonėms išgyvenusiems vėžį, kaip žmogui atsistoti ant kojų, kaip grįžti į aktyvų gyvenimą. Tai kova su vėžiu yra labai didelė ir labai svarbi. Minute. Toliau vieną minutę poniai Banting. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Kodėl vėžys e, toks pavojingas? Todėl, kad tai labai sudėtinga lyga. Augliai e, yra įvardinami bendrai, e, nors jie yra labai skirtingi. Krūties vėžio rūšių yra labai daug, bet yra tik vienas terminas yra naudojamas. Limfomos vėžys taip pat yra 95 atvejais gydomas, tačiau ne visuomet. Bet dažniausiai žmogus susirgęs vėžiu jaučiasi, kad jam paskelbta mirties bausmė. Supraskime, kad visi augliai evoliucionuoja augliai gali tapti atsparūs gydimo metodams, kurie šiandien veikia. Bet jau dabar žinome, kad 30 procentų vėžio atveju yra išgydoma, taigi reikia stengtis labiau. Genomos tyrimų pažanga leidžia e, auglių mutacijas e, greičiau išsiaiškinti Tolesni genetiniai tyrimai leidžia mokslininkams nesiriboti tik tai DNR. Yra surinkami mediciniai duomenys, kurie turi nepaprastai didelės reikšmės. Yra atsižvelgiama į išorinius aplinkosauginius veiksnius, apie kuriuos jau šiandien girdėjome. Mes turime pasinaudoti galimybėmis, kurias ta pažanga atveria. Medicina, farmacija, didėjai duomenys, dirbtinis intelektas mums šioje kovoje turi padėti. Todėl aš kreipiuosi ir Šula Vandelein, kad ji kovą su vėžiu įrašytų kaip naujos Europos komisijos komisijos pagrindinį prioritetą. Turime kalbėti apie mokslinius tyrimus ir apie medicinos tyrimus. Ačiū. Ačiū. Kita kalbėtoja. Vieną minutę, ponė Tardino. Ačiū. Vėžys yra dažniausia mirties priežastis vis daugiau Europos sąjungos valstybių narių. Kalbant apie krūties vėžį Italijoje, daugiau negu 40 84 tūkstančiai moterų susirga šią lygą. Iš esmės prevencija tik tai vienintelė priemonė, kuri apsaugo ir padeda išgelbėti nuo vėžio. Mes girdėjome, kokią, kokią programą pasiūlė ponia von der Leyen dabar e, turi e, bendradarbiauti įvairius ekspertų centrai, kad, kad diagnozijos būtų geresnės, kad e, multidisciplininis tyrimas būtų sukurtas. Ir be to bendradarbiauti turi valstybės narės, nes dabar yra daugybė skirtumų kalbant apie e, patį skryningą, pačius tyrimus ir apie terapiją. Tai būtent tai, tai priklauso ir nuo atskiros valstybės narės, kaip gydamas vėžys. Be to yra ir įvairios priežastys, kodėl atsiranda ši lyga, pavyzdžiui, Sicilijoje, e, įvairiose miestuose, kur yra e, pramonės įmonės, susirga vėžių daugiau žmonių. Tai, tai į tai reikia atkreipti dėmesį. Be to, bet kokiame mieste, centre, turi būti vykdoma e, prevencija ir teikiama psichologinė pagalba susirgusiems vėžių žmonėms. Be to, pirmiausia, e, terapija turėtų būti ir humanizuota. Ačiū. Pane Tomačičiai. Ačiū. E, kova su vėžiu reikalauja daugybę finansinių investicijų ne tik tai sveikatos uh, priežiūros srityje, bet, tik tai, bet ir mokslinių tyrimų, bet ir švietimo srityje. Kai, kai kurios valstybės, įskaitant ir tai Kroatiją, susiduria su e, didžiulėmis problemomis, e, siekdamos pasivyti tas išsivyščios valstybės, kuris jau taiko naujausias e, diagnostikos priemonės. Tam visų pirma reikia pagerinti mūsų gerovę, mūsų, mūsų gyvenimo standartus, kad būtų taikomas ir geresnis gydimas. Kalbant apie mirtingumą nuo vėžio, Tik tai, tik tai Vengrija pasižymė blogesniais rezultatais negu Kroatija. Daugiau negu 300 žmonių iš 10 tūkstančių miršta nuo vėžio, o, o ES vidurkis yra apie 200 žmonių, o Amerikoje yra 100 e, žmonių iš 10 tūkstančių tokiu atveju mes matome, kad mes negalime paskatinti geresnių mokslinių tyrimų ir inovacijų, jeigu mes nepaskatinsime e, privataus sektoriaus investuoti daugiau į šios tyrimus. Pane Kolestelė. Ačiū, ponė pirmininkė, pagal paskutinės prognozes vėžys milijoną 400 tūkstančių žmonių 2019 metais nužudys. Kiekvienas iš mūsų su ta problema esame susiję ir visi suprantame, kad tai yra prioritetas. Reikia stambaus Europos plano, kad mes galėtumėm sustiprinti priemonės, kurios yra skiriamos moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Lygiai taip pat turime geriau sureguliuoti sveika, viešosios sveikatos politiką, kad mes suderintume veiksmus E, mokslininkų kovoje su vėžiu. Kitas dalykas, mes turim kalbėti apie tai, kad medikamentų pradeda trūksti daugelie valstybių narių. Vaistų stoka, ypač pasakytina, paminėtina kalbant apie vėžio vaistus. Priežastys, kodėl tų vaistų trūksta, yra analizuojamos. Mes turėtumėm nustatyti visų atsakomybę ir Europos lygmenių taip pat. Turėtume galvoti, e, kaip geriau keistis vaistais tarp ES valstybių narių. Europos ES e, piliečių sveikatos apsauga turi būti skaidri ir e, žinoma privalome garantuoti gyvybingą ekonominę erdvę laboratorijoms, kad jos galėtų tęsti mokslinius tyrimus ir inovacijų paiešką Europoje. Tuo pat metu e, tos laboratorijos turi tarnauti visuomenės interesams. Šiandien 60 procentų medikamentų sudėdamųjų dalių yra pagaminta Kinijoje arba Indijoje, kad darbo jėga pigiau kainuotų negu ES, bet reglamentavimas nėra ten toks griežtas. Ir e, tai tik prisideda prie medikamentų stokos, nes tose valstybėse pagamindami vaistai ne visuomet tenkina pateikimui į rinką keliamas taisyklės. Todėl mes turime imtis veiksmų ES lygmenių. Tai yra labai rimta pasaulinė problema, bet mes ją turime pirmiausia Europoje spręsti. Ačiū toliau, ponė Daly, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į vaikus šiandien, nes uh, skaudžiausi vėžio atvejai yra susiję būtent su vaikais. Tačiau vėžys Europoje yra ta lyga, e, nuo kurios vaikai dar vis miršta. Nepaisant e, gerų rezultatų, iki šiol dar nėra pasiekta pakankamai pažangos sudėtingoms retoms lygoms gydyti. Labai daug jaunų žmonių netenka gyvybės. Mes vis dar gyvename tokioje ES, kur valstybės narės yra nelygios, ypač kai kalbame apie galimybę pasinaudoti geriausią slaugą ir medicininę kvalifikaciją. Vadinasi, mes turime 20 procentų išgyvenimo galimybių skirtumų tarp valstybių narių. Dėl tos priežasties reikalaujame, kad vyktų visos Europos masto bendradarbiavimas mokslininkų srityje, inovacijų kuriejų srityje Turi būti sukurtos tarptautinės mokslinio tyrimų platformos, kurios leistų revoliucingų pokyčių šioje srityje pasiekti. Jeigu lyga bus įvertina kaip tartautinė problema, būtent daugiau galimybių ją išspręsti bus Europoje negu valstybės narės lygmenių ir mažiau prarasime vaikų. Vieną minutę kalbės ponas Kra. Ačiū. Vėžio klausimas man irgi asmeniškas. Mano žmona mirė prieš penkerius metus nuo vėžio. Kiekvienas iš mūsų gali papasakoti panašių istorijų iš savo asmeni, asmeninio gyvenimo. Taigi vėžio tyrimų skuba ir jų svarba yra visiems aiški. Ar tikrai mes taip išspręsime vėžio problemą, kad pradėsime europinės programas, čia yra klausimas. Galbūt iš tikrųjų mes tik tai sukursime geresnės sąlygas dirbti tyrėjams ir farmacijos pramoniai. Žinoma, kad mūsų intencijos geros, mūsų ketinimai geri, bet gerai būtų ir taip, jeigu mes investuotume daugiau į decentralizuotas e, tyrimo institucijas, kad joms būtų lengviau dirbti jaunesnėse ir senesnėse valstybėse narėse gyvenimo tikimybė yra labai skirtinga ir galbūt reikėtų tą sėti ir su tuo, kad labai daug jaunų žmonių iš rytų valstybių, jaunų gydytojų eina, važiuoja dirbti į vakarų šalis. Ir mes visi sakome, kad reikia susivienyti, bet aš noriu atkreipti dėmesį iš tai, kad tai nereiškia, kad tai yra vienintelė alternatyva. Nebūtinai taip turėtų būti. Ačiū. Thank you very much. Now for a minute and a half, Mr. Mažylis. Dabar pusantros minutės, ponas Mažylis. Thank you. Dėkoju. Pirmininkė. Kai susidurėme su lyga, su gyvenimo netektimi, kyla klausimas, kodėl? Atrodo, kad europinių priemonių vis dar nepakanka. Kodėl taip yra? ES pradėjo savo veiksmus kovoje su vėžiu 1985 metais ir buvo išleista milijardai milijardai eurų tyrimams, bet kaip įvertinti tų tyrimų rezultatus? Mūsų tikslas buvo sumažinti vėžio atvejų skaičių 15 procentų iki 20 metų, bet atrodo, kad to padaryti dabar nepavyks. Reikia atlikti sisteminę analizę, kodėl taip įvyko, kodėl mums nepasisekė. Mm Manau, kad kovoti su vėžiu yra labai svarbu. Ir džiaugiuosi, kad kovoti su vėžiu yra vienas iš naujos išrinktos komisijos pirmininkės prioritetų. Ir tikiuosi, kad naujosios komisijos darbas prasidės nuo to, kad bus kritiškai įvertinti prieš tai atlikti veiksmai, buvo, kad bus įvertintas ir aplinkos poveikis bei kiti faktoriai vėžio susirgymams, taip pat bus kalbama apie skryningą, apie ankstyvą diagnozę. Uh, apie profilaktinius tyrimus ir taip toliau. Ir tikiuosi, kad mes turėsime nuoseklų kovos su vėžiu planą. Labai svarbu ir prevencinės programos, ir ankstyva diagnostika, ir tam mums reikia labai geros vėžio informacinės sistemos. Ačiū. Toliau kalbės ponė Maginės, pusantros minutės. Dėkoju. Pirmininkė, aš norėčiau pradėti nuo savo padėkos komisarui už tai, kad jis taip aistringai dirbo šioje srityje siekdamas mūsų gerovės. Visi tie, kurie su jumis dirbo, žino, koks jūs esate ir kaip jūs dirbote. Šitą diskusiją tikrai liūdna, nes labai daug išgirdome asmeninių istorijų, kiek daug mes esame netekę artimų žmonių. Šios savaitės pabaigoje aš kalbėsiu vienoje konferencijoje savo apylinkėje, kur, kurią rengia mm, vienas tyrim, viešio tyrimų fondas yra jau kasmet vykstantis susitikimas ir mes tengiamės padėti šeimoms, kurios susiduria su vėžiu, kurios, kuriuose yra tokie pacientai. Ir tas, tas renginys ir lėšų surenka ir mes paremė, paremėme vietos ligoninės, kad jos galėtų su, e, nusipirkti įrangos gydimui ir priežiūrai. Labai svarbu, kad būtų atliekami profilaktiniai, profilaktiniai tyrimai, gimdos kaklelio profilaktiniai tyrimai ir kiti visose valstybėse narėse vienodai. Mes galime pasilyginti ir galime padėti vieni kitiems pagerinti abipusius standartus. Aš noriu dar kartą grįžti prie tos konferencijos, kuri vyks šeštadienį, to fondo, tyrimų fondo, kurį minėjau. Mano e, draugas gydytojas mūsų ligoninėje tikrai labai daug žino apie tos žmonės, kurie prižiūri vėžio pacientus ir žino, koks sunkus yra jų gyvenimas ir visomis išgalėmis tengiasi, kad jų gyvenimas būtų kuo lengvesnis. Ačiū. Like the... Ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį baigiamajam žodžiui komisijos nariui Andriukaičiui. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Su dideliu susidomėjimu klausiausi šios diskusijos ir dėkoju už vertingas e, komentarus ir ryštą veikti. Džiaugiuosi, kad daugelis iš jūsų minėjote tokius žodžius kaip solidarumas, sažiningumas, teisingumas, socialinė lygybė. Tai yra labai svarbios priemonės, gydimo priemonės mums visiems. Taip pat kalbėjote apie tai, kad prevencija yra geriau negu gydimas būtų gerai suvokti, kad ES lygmenių reikia daryti daugiau ir kad daugiau čia sėdėtų už Europą pasisakančių narių negu nacionalistinius interesus ginančių narių, nes mums reikia solidarumo, vienybės ir supratimo. Aš norėčiau padėkoti poniai Rys ir poniai Maginės už e, malonius žodžius mano atžvilgių. Man buvo malonu su jumis bendradarbiauti. Mes kūrėme naują reglamentą dėl vaikų vaistų. Mes ketiname 2020 m. pradžioje tą e, naują įstatymą paskelbti. Pane Gonsalės kalbėjo apie, apie elektroninės cigaretės. Matėme, kas vyko e, Junktinėse Amerikos valstijose. Kai prisimenu diskusijas apie tabako produktų direktyvą ir buvo sakoma, kad reikėtų žymiai griežčiau reglamentuoti vienas elektroninės cigaretės. Dabar matome padarinius Ir be abejo, dabar jau aišku, kad tie produktai kelia grėsmę piliečių sveikatai. Ir tuo klausimu reikės dar padirbėti. Girdėjau taip pat kalbančius apie endokrinių e, sistemą greunančias medžiagas, pesticidus, vėžį sukeliančias medžiagas. Visa tai įeina į sprendimą ir aš labai norėčiau, kad apie tai būtų kalbama E, sveikatos ir aplausaunkos saugos ministrų pareigų aprašymė. Tikimės, kad kiti komisijos nariai šioje srityje dar daugiau nuveiks. Galiausiai netgi Brexit partija atrodo supranta, pati suprato, kokią žalą gali padaryti pacientams pasyvumas Jeigu mes kartu nekovosime su vėžiu, mes turime sutelkti savo jėgas. Man atrodo, kad dabar suvoksite, kad Brexit tik šitų yra žalingas. Ačiū, kad supratote. Nepalikit ligonių uh, e, vakume. Buvo išsakyta komentarų apie vėžio, uh, apie krūties vėžio. Europos uh, krūties vėžio ir krūties vėžio gydimo paslaugų kokybės uh, reglamentas įeina į bendrą iniciatyvą. Uh, Šioje iniciatyvoje yra numatyta daugelis atitinkamų rekomendacijų. Aišku, genomos ir epigenomos tyrimai, apie kurias kalbėjo ponė Banting, jos yra labai svarbios. Aš pats esu e, medicinos daktaras ir privalau su jumis sutikti, kaip aš jau savo e, įžanginėje kalboje. Milijoną genomų tyriame ir be abejo nuveikti reikės dar daugiau. Europa stengiasi įgyvendinti jungtinių tautų tvarios plėtros tikslus. Tai leis e, ankstyvų mirčių nuo chroninių lygų, tokių kaip vėžio sumažin, mirčių sumažinimą trečdaliu iki 2030 metų. Tam reikia visoms ES vienodų, šalims vienodų prevencinių priemonių. Galime padaryti įtakos pavienių asmenų ir visuomenių gyvenimui tai yra žymiai naudingiau. To negalėtume pasiekti pavienių valstybių narių iniciatyvomis. E, daugelis vėžio atvejų yra rimtas iššūkis e, medikams, nes e, tai būna retiniai ištirti atvejai. Ir dabar Europos referencijos tinklas jau davė labai gerų rezultatų, nes medikai gali geriau bendradarbiauti. Mes einame teisinga kryptimi. Man atrodo, kad ES yra ta vieta, kurioje galima geriausiai keiti žiniomis ir keisis geriausia praktika per visą ES. Naujų vėžio planų ES pasiūlymai, kuriuos numato naujoji komisijos pirmininko Ušlavainė Lein, e, suteikia puikia proga žengti didžiulį žingsnį link galutinės kovos su vėžiu Europoje. Aš nebejoju, kad Europos komisija ir toliau vėžio prevencijos kontrolę tęs, be abejo, bus pasverta, pasverti pasiekimai padaryti per ankstesnę komisijos kadenciją. Aš labai džiaugiuosi, kad e, daug kas manęs klausėsi ir kad daugelis man pritarė. Mes visi kartu atnešame naudos ligonėms, jų sveikatai jų aplinkiniams, jų artimiesiems ir sveikatos apsaugos sektoriui viso Europos Sąjungo. Toks ir turi būti mūsų tikslas. Ačiū. Like give... Ačiū, ponia komisijos narė. Dabar paskutinės pastabas pasakys tarybos atstovė Tupurainen. Pone pirmininkė, gerbimi ponios ir ponai, baigdama norėčiau padėkoti Jums už šią labai vertingą ir laiku padarytą diskusiją, būtent susijusią su kova su vėžiu. Vėžys tai yra tragedija, būtent asmeniniu požiūriu. Tai yra kova, kuri pasibaigia pralaimėjimu, nepaisant jūsų e, didelio ryšto. E, kova prieš vėžį, man kaip mums, kaip politikams, kaip institucijoms, yra ta kova, kurioje mes turime naudoti visas įmanomas priemonės. Aš norėčiau pabrėžti, kad e, pirmininkaujantį Suomiją yra pasirengusi bendradarbiauti su Europos parlamentu, siekdama skleisti informaciją apie tos iššūkius, kurie kyla Europai ir Europos, ir Europos piliečiams. Tai būtent e, e, gerovės valstybė ir e, gyvenimas, pagerinti gyvenimo standartai taip pat prisideda prie kovos su vėžiu. Mes turime pirmiausia skatinti mokslinius tyrimus. Šio požiūriu Laikinas e, susitarimas dėl, e, dėl horizonto programos yra labai svarbus ir pirmininkauti šalis tą tikrai remia. Ir vėl dar kartą norėčiau padėkoti Jums už šią svarbę diskusiją ir ačiū už Jūsų pasisakymus. Ačiū, ponia pirmininkė. Diskusija baigta.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 Dann gebe ich das Wort im Namen des Rates Herrn Minister Tilika. Suteikiu žodį tarybai e, ministras Kimo Tilikainen. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, komisijos nariai, ponios ir ponai, man labai didelė garbė tenka pristatyti tarybos poziciją apie ES biudžeto projektą 2020 finansiniams metams. Visų pirma, aš norėčiau pabrėžti, kad ši tarybos pozicija buvo patvirtinta didžiaja valstybių narių dauguma. Po atidžių svarstymų ir analizės taryba kitiems metams siūlo 167 milijardų biudžetą e, įsipareigojimo signavimams. Taip padidėja 0,6 procentais lyginant su 2018 metais. Tarybos nuomonė, kitų metų biudžetas yra būtinai turi užtikrinti testinumą. Kiti metai yra finans, paskutiniai 14-20 metų daugmetės finansų programos metai. Tai metai, kuriais daugelis svarbių Europos programų bus užbaigtos palaipsniui. Taryba norėtų, kad ES biudžetas ir toliau būtų sudėltas į bendruosius prioritetus - Europos ekonomikos stiprinimą, jos konkurencingumo stiprinimą, pakankamo finansavimo migracijai užtikrinimą ir išorės sienų apsaugą. Taip pat, aišku, turime kalbėti apie aplinkosaugos ir klimato kaitos iššūkius. Šiais neramiais laikais mes puikiai suvokiame, kokia atsakomybė tenka mums, kaip biudžetą priimančiai institucijai. Europa turi kovoti skirtingus mušius, kad užtikrintų mm, savo pasiekimų išlikimą ir konkurencingumą mm, Pačioje Europos Sąjungoje taip pat yra labai rimtų iššūkių. Prasidėjo labai plati diskusija apie Junktinės karalystės pasitraukimą. Turime apibriežti aiškius prioritetus e, kitų metų, e, kitai finansiniai programai. Mes turime užtikrinti sklandžią institucijų e, pasikeitimo eigą ir tai tenka į tai tenka atsižvelgti. Bendrai šiame kontekste mes turime suprasti, kad biudžetas yra ne tik skaičiai, Tai yra galinga priemonė, kuri užtikrina, garantuoja ES politikos e, evoliuciją. Todėl mes turėtume užtikrinti, kad biudžetas būtų orientuotas į pridėtinę Europos vertę ir kad būtų pasiekiami apčiuopiami rezultatai mūsų piliečiams. Tuo pat metu mes, kaip vieni iš teisės aktų rengėjų, turime labai atsargiai vertinti ES mokesčių mokėtojų pinigų išleidimą. Todėl taryba, kaip visuomet, elgesi labai atsargiai ir protingai ir užtikrina gerą finansavimą, visiškai suvokdama biudžetinius apribojimus, kurie dabar yra reikalingi. Mes e, daug galvojame apie tai, kaip atremsime kitais metais mūsų belaukiančius dar beprecedentiškus iššūkius. E, pirmininkė, ponios ir ponai, dabar norėčiau detaliau pakalbėti apie tarybos poziciją. Europos taryba siūlo pakoreguoti įsipareigojimo signavimus, kaip pasiūlė Europos komisija savo biudžete 2020 metams 1,5 e, milijardais euro. Tai nėra biudžeto apkarpimas, bet e, padidinimo sumažinimas. Lyginant su 2019 metais, ES biudžetas padidės 1 milijardų eurų. Dėl mokėjimo signavimų jokių ženklių koregavimų mūsų nuomonė nėra reikalinga ar būtina taryba ir toliau remia poreikį stiprinti programas pagal konkurencingumo, darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo e, antraštinę dalį. 24 milijardai arba 72 e, procentai nuo to, ką papildome prie, atsiprašau, plus 2,72 procentai lyginant su to, kas buvo šiais metais numatyta. Uh, Socialiniai sanglaudai padidinama 2,23 procentais, iš viso 58,5 milijardai eurų 2020 metais. Migracijos ir saugumo srityje ES biudžetas ir toliau rems valstybės narės ir ES priemonės, kurios buvo sukurtos per pastaruosius keletą metų. Papildomi resursai yra numatyti Frontexui, Europos sienų ir e, pakrantės apsaugos agentūrai daugiau negu 30 procentų negu šiais metais, tam, kad būtų sukurtos e, papildomas 10 tūkstančių pasieniečių etatų 2020, iki 2027 metų. Aš norėčiau pabrėžti, kad e, didelė dalis pagrindinių programų visose antraštinėse dalise buvo patvirtinta Europos komisijos biudžeto projekte. Tai yra Europos satelitinės navigacijos sistemos EGNOS ir Galileo, E, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės energetinė dalis, e, Europos pramonės pertvarkymo programos dalis, e, stat, stambus infrastruktūros projektai Kopernikus ir ITER, Erasmus, kuri, žinau, yra viena iš labiausiai mėgstamų programų. Taip pat kalbame apie LIFE programą, aplinkosaugos ir klimatos rytyje, Europos Sąjungos prokuratūros tarnyba, Taip pat aš norėčiau pabrėžti Europos tarybos e, ypatingą poziciją kai kuriais klausimais. Visų pirma, taryba atmeta komisijos pasiūlymą naudotis 15 e, straipsnių trečiuoju papunkčiu, kalbame apie finansų reglamentą. Be to, taryba nusprendė perkelti į rezervą tam tikrą asignavimų e, dalį iš migracijos e, srities, kad biudžeto administracija galėtų pritaikyti e, reakciją į realius poreikius lėšas skiriamas realiems poreikiams kitais metais. Dėl administracinių išlaidų tarybos pozicija yra pagrįsta išmintingų ir atsargių e, biudžeto kūrimu ir tikimasi, kad valstybės narės taip pat elgsis. Po to, kai buvo kruopščiai ištirti visų institucijų poreikiai, visos biudžeto eilutės, taryba sumažino 55 milijonais eurų šios eilutės finansavimą. Be to, pareiškime, kuris papildo tarybos poziciją, yra prašoma Europos komisijos, kaip ir praėjusiais metais, atsižvelgti į uh, paskirtųjų įplaukų pagal penktąją antraštinę dalį mastą. Ir baigdamas, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, gerbiamas komisijos nariai, ponios ir ponai, noriu štai ką pasakyti. Šiandienos diskusija, mano nuomonė, pažymi konstruktyvių ir atvirų diskusijų eilės pradžią. Mes turime pasiekti subalansuotą, prasmingą kompromisą nenukrypdami nuo mūsų bendrųjų tikslų, mes turėsime išskirti prioritetus ir pademonstruoti tvirtą ryštą padėti Europai. Aš esu tikras, kad mes sugebėsime rasti bendrą poziciją su visiems priimtinu galutiniu rezultatu ir tai padarysime per numatytą tvarkaraštį, per numatytą laiką. Ačiū. Dėkuoju, ministrė. Toliau komisaras Oettingeris komisijos vardu. Ponios ir ponė, ponai, ponė parlamento pirmininkė, tarybos atstovė, ponios ir ponai. Šiandien vyksta diskusija ir mes visi suprantame, kad mums reikia tokio biudžeto, kuris galėtų būti priimtas greitai iki lapkričio vidurio tam, kad 20 metais galėtų vykti visos tos programos, kurios jau yra pradėtos. Atsižvelgiant į tokį spaudimą, komisija stengiasi išlaikyti testinumą ir komisaras Hanas, kuris pakeis mane lapkričio mėnesį, perims ir mano visas, vis, visus įsipareigojimus ir taip pat šį projektą. Yra tie įprastiniai klausimai ir yra neįprasti klausimai, pavyzdžiui, breksito klausimas. Jeigu Britanija išstos spalio pabaigoje ir nebus jokių taisyklių, kaip tą padaryti, tuomet mūsų kitam, kitų metų biudžete atsivers skylė. Ir mes turėsime apie tai dar pakalbėti. Kol kas vis dar laikomės nuostatos, kad Junktinė karalystė laikysis visų įsipareigojimų biudžetui iki 20 metų. Kadangi kalbam apie finansinę programą iki 20 metų ir tikimės, kad Junktinė karalystė laikysis savo visų įsipareigojimų. Jeigu susitarimo nebus ir Junktinė karalystė automatiškai išstos iš ES, Jeigu taip atsitiktų ir pratesimo nebus, tuomet kitais metais mums truks maždaug 11 milijardų eurų. Ir kadangi ES skirtingai nuo kitų regionų, savivaldybių ar valstybių narių negali imti skolų, tai mums teks kažkaip tą atsivėrusią biudžeto skylę užkimšti. Tai komisija turės pradėti diskusijų periodą, turės pateikti pasiūlymą. Galbūt mes galėsime sumažinti mūsų biudžetą tais 11 milijardų eurų, o galbūt mes galėsime padidinti įmokas ir sukaupti tuos reikalingus 11 milijardų. Greičiausiai mes pasirinksime tokį tarpinį kelią tarp abiejų šių išeičių. Greičiausiai sumažinsime šiek tiek biudžetą, bet nepadarydami didelės žalos ir šiek tiek padidinsime įmokas Bet jau netrukus, gal net po trijų savaičių, mes galėsime prie šios diskusijos grįžti. Mums atrodo labai svarbu, kad taryba, parlamentas, komisija nustatytų prioritetus ir tie prioritetai mums būtų bendri. Tai yra užimtumas, augimo stabilizavimas, mūsų konkurencingumo stiprinimas, inovacijų skatinimas ir priemonės, kurių reikia imti saugant klimatą Europos mastu, pavyzdžiui, emisijų mažinimas ir investicijos į žalę ekonomiką. Taip pat ir mūsų išorės ir vidaus saugumo stiprinimas, tai yra prioritetai. Yra daug sėkmingų programų ir taryba čia pritarė komisijos pasiūlymai, Erasmus Plus programa, Koperniko programa, kitos infrastruktūros, kiti infrastruktūros projektai gynybos ryties pramonės skatinimo projektai mums ir tarybai atrodo vienodai finansuotini ir mes, mūsų pozicija atsispindi tarybos pozicijoje. Tačiau kai kurie tarybos sumažinimai mums kelia nerimo. Ir dėrybose apie tai mes dar kalbėsime. Mes kalbėsime ir apie, ir apie rūpešius, ir apie tai, kokią žalą tie sumažinimai gali atnešti. Jau daug metų mes kalbam apie 3 procentus mūsų bendro vidaus produkto skirtus mokslui. Dabar tai yra tik 2 procentai. Horizonto 2020 programa tai yra tik tai viena dalis mūsų įtyrimų investicijų, bet svarbi dalis. Mes turime daugiau investuoti į europinius tyrimus ir sumažinimas 410 milijonų eurų dabar mums atrodo visiškai nepriimtinas. Manau, kad ir taryba sunkiai tai galėtų paaiškinti visuomeniai, kodėl taip yra padaryta. Turime kurti svarbiausias technologijas, lazerių srityje, nanotehnologijose ir kitur. Mums teks sumažinti finansavimą 20 procentų šioje srityje. Amerika ir Kinija jau dabar mus yra pralenkusios šioje srityje. Ar tikrai išmintinga mažinti lėšas šioje srityje? čia, man atrodo, neprotinga. Jeigu kalbama apie dirbtinį intelektą, apie skaitmeninimą, pramonės skaitmeninimą ir ekonomikos skaitmeninimą, čia nereikia sumažinti. Arba 118 e, milijonų mažiau skirta Europos tyrimų tarybai. Kitaip sakant, tai reiškia, kad kelios dešimtis projektų negalės būti įgyvendinta, nors jau dabar yra labai daug projektų, kurie yra išmintingi ir geri, bet mes negalime jų kofinansuoti, nes neturime pinigų. Taip pat ir sveikatos tyrimų srityje mažinimas nepriimtinas. Pereimas prie skaitmeninės sveikatos priežiūros. Čia finansavimas irgi mažinamas. Ir tai yra tikrai priežastys, dėl kurių tikrai reikia uh, laikytis kiekvieno euro, kuris gali būti išleistas šioje srityje. Tyrimų, tyrimai transporto srityje atrodo dabar sumažinti bus iki 18 procentų, net 18 procentų pereimas prie e, prekių vežimo traukiniais ir kitos programos yra mažinamos baigsis tuo, kad tam tikras programas teks apskritai uždaryti ir apie tai mums artimiausiomis savaitėmis reikės dar pakalbėti. Projektai, dauguma projektų, kurie yra vykdomi, yra daug prasmingesni, kai jie vykdomi Europos mastu, o ne tada, kai jie daromi atskirai kiekvienoje valstybėje. Ir tie mažinimai, kuriuos siūlo taryba, jiems labai pakenks. Connecting Europe programa. Tai yra infrastruktūros, tarp valstybinės infrastruktūros programa, kuri taip pat bus sumažinta 200 milijonų eurų. Kitais metais nie, nie vienas veiksmas šioje programoje negalės būti įvykdytas. Safe Action programa Austrija, Vokietija, Niderlandai ir Prancūzija. Mes norime įvesti elektroninį pagalbos skambutį. Šios programos taip pat negalėsime įgyvendinti. Taip pat negalėsime įgyvendinti vandens kelių stiprinimo projekto pavyzdžiui, sieti Prancūziją, Vokietiją, Belgiją ir Niderlandus vandens keliais. Šio projekto taip pat negalėsim įgyvendinti. Nors vandens keliai būtų tikrai labai protinga alternatyva kelių transportui. Arba rytų e, Baltijos e, jūros rytinės pakrantės uostų sąsajos stiprinimas, meto koridorius ir kiti. Šių programų taip pat negalėsime įgyvendinti, nes tai tam turime auko, jos turime aukoti dėl taupimo. Tai yra tiesiog prasmingų investicijų nutraukimas. Ir aš kiek, dėl kiekvienos iš šių investicijų taryboje ar šiai kovosiu. Ir tikiuosi, kad galbūt mano protingi argumentai padės šitą pasiekti. Kaip minėta, mes esame numatę priemonių ir e, aplink, aplinkai draugiškam transportui ir kitoms aplinkosaugos programoms ir aš tikiuosi, kad jos kitais metais galės vykti. Taip pat ir kosme programos e, finansavimas smulkioms ir vidutinėms įmonėms negali būti mažinamas. Nes jeigu tą padarysime, tai reikš, kad naujos įmonės neturės paramos ES. Tai ir tas sumažinimas, kurio mes siekiame, kuris dabar yra pasiūlytas kovoje su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu, taip pat yra visiškai nepriimtinas. Mes tikrai turime daug argumentų, kurie prieštarauja tokiam mažinimui. Ir piliečiai tikrai mus parems. Ketvirtasis e, skirsnis arba ketvirtoji antraštinė dalis. Čia yra sumažin, siūloma sumažinti 200 milijonų eurų. Ir humanitariniai pagalbai lėšos mažinamos ir kitose srityse. Europa turi įsipareigojimų kaimynams ir visam pasauliu. Ir jeigu mažinsime lėšas, mes negalėsime tų įsipareigojimų gyvendinti. Mes kaip tik turime daryti daug daugiau, kad mes padėtume žmonėms, kurie gyvena kaiminiuose regionuose ir kitose regionuose, kurie patiria katastrofas, tai yra sub, e, Afrika, piečiau nuo Saharos ir kiti regionai. Katastrof, apsaugai nuo katastrofų taip pat reikia skirti daugiau lėšų. Toliau, agentūros. Čia irgi siūloma mažinti. Frontex agentūros lėšų mažinimas arba agentūra, vaistų agentūra, profesinio švietimo agentūra ir visos kitos taip pat yra mažiau finansuojamos. Tai reiškia, kad jos galės teikti prastesnės paslaugas ir čia taip pat mums kyla daug nerimo. Ir mes grįšime prie šitos problemos per dėrybas. Nors laikai tikrai nelengvi, nors, Euro, nors Britanija galbūt išstos iš ES, mes turime stengtis laikytis visų tų ritualų, kuriuos lygi šiol esame įsivedę. Visuomet tuose ritualuose dalyvaudavo trys dalyviai ir mums pavykdavo susitarti per keletą dienų. Dar prieš taikinimo e, laikotarpio pabaigą. Ir komisija stengsis tą padaryti ir dabar. Mes jeigu mums pavyks sukurti gerą biudžetą, tai mes jūsime gerą žinutę piliečiams, kad Europa ir toliau yra veiksni ir daro viską jų labui. Ačiū. Dabar stikiamas žodis pranešėjams, trims minutėms. Laikykitės šio laiko, ponia Holmaira. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerimas komisijos nariai, gerimas ministrė, Gerbiamą pirmininkaujantį šalį, mėly kolegos, e, pirmiausia, norėčiau aš padėkoti savo šešėliniai pranešėjai. Tai yra šešėliniams pranešėjams, su kuriais aš galėjau pasikalbėti ir asmeniškai. Ir dar rytoj, dar kitą savaitę dar pasikalbėsiu su jais apie biudžetą. Būtent, kad mes kaip parlamentas ryštingai ir vieningai eitume, vieni, eitume vieną kryptimį ir e, atsilieptume į tarybos, tarybos E, sprendimą, būtent, kad jie taip pat žinotų Europos parlamento požiūrį. Aš nenorėčiau kartoti to, ką pasakė komisijos narys, aš tiksliau net nesuformuluočiau. Tiesiog mes net ne, nekalbame apie tą tradicinį vaidmenų pasidalymą, kad, e, kad vienas e, sako, kad reikia didinti išlaidas, kiti sako, kad mažinti. Mes iš esmės turime nustatyti ateities, ateities prioritetus savo pagrindinės užduotis. Bet, bet kokią atveju finansų srityje e, labai sunku prioritetus nustatyti. Taigi klimato kaita, dirbtinis intelektas, e, technologijos, e, kova su vėžiu, kova su įvairiomis lygomis, tai gali būti prioritetai. Jeigu mes norime tai įvardinti kaip prioritetus, tai negali būti tok, atsakymo, kad mes komisijos pasiūlymą apribosime ir sumažinsime lėšas skirimas šioms sritims. Vienas A srityje srityje skiriamos lėšas, tai būtent tai yra moksliniai tyrimai, tai 15 procentų viso biudžeto. Jeigu mes 50 procentų sumažinsime šitas lėšas, tada mes nepasieksime tų nustatytų prioritetų. Jeigu, jeigu, mes, jeigu mes norime būti pavyzdys, idealas, jeigu mes norime parodyti, kad mes norime išlaikyti darbo vietas ir kovoti su klimato kaita, mes norime išsaugoti konkurencingumą Tai būtent moksliniai tyrimai čia yra svarbiausia ir inovacijos. Ir todėl tai turi būti prioritetinės rytis. Jūs pasakėte, kad 0,6 procentai padidintas turėtų būti biudžetas. Tai iš esmės yra nelabai didelis padidinimas. Tai netgi nepasiekia e, infliacijos sugrauštos pinigų vertės. Tai iš esmės Tie žmonės, kurie pateikia mūsų projektus, yra pasirengę ir, ir, ir, ir tie projektai yra puikiai išanalizuoti ir įvertinti labai gerai. Tai, tai, tai ar gali būti taip, kad 90 procentų tų puikių projektų bus atmesta tik todėl, kad mes neturime pinigų? Jūs kalbėjote apie nanotehnologijas, biotehnologijas, ateities technologijas, tai yra įvairios sritys Tai, tai aš norėčiau dėl šių visų dalykų paprašyti jūsų. Nelei. Neleiskite. Uh, mums pateikti informaciją pačią paskutinę minutę. Tai ir didžiuotis tuo, kad gal galia kalbate su mumis. Mes iš esmės mes norime spręsti tas problemas. Mes priešinamės ne todėl, kad mes esame užsispyrę, bet mes rūpinamės ES, mes norime pridinės vertės būtent e, klimato kaitos srityje, ateities technologijos srityje. Mes norime daugiau. Ir mielas komisijos nariai, mes iš esmės nereikėjo mums paskui pastaraisiais metais tų didžiulių administracinių išlaidų, to didžiulių pasirodymų ir švenčių. Tai iš tikrųjų reikia žiūrėti blaiviai į mūsų biudžetą. Bet kokiu atveju mes turime į administracinės išlaidas žiūrėti atsargiai ir jas riboti, o kitoms rytims neriboti lėšų. Taigi mes uh, mes iš esmės turime apie turinį kalbėti anksčiau, o ne paskutinį akimirką gauti pačią svarbiausią informaciją apie turinį. Ačiū, toliau suteiksiu žodį uh, Gardija Zabal Rubiel, kur yra antroji pranešėja. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas ger, ministrė. Taryba Kai pradėjome dėrėtis dėl finansų e, programos 2011 metais, padėtis buvo visai kitokia. Tada kalbėjome apie klimato kaitą, Aišku, tai buvo labai svarbu, tai buvo prioritetas, bet tada dar netrodė, kad tai yra skubiausias klausimas. Dabar tada labiau kalbėjome apie pabėgėlių krizę ir tai, kokios įtakos tai padarys ekonomikai ir mūsų gyvybei. Brexit problemos irgi tada dar nebuvo. Taigi, lyginant su 2011, padėtis labai pasikeitė. Dabar kalbame apie jaunimo, tada labai daug kalbėjome apie jaunimo garantijas ir kovą su darbu. Mes tada įsipareigojome 20 procentų biudžeto skirti kovai su klimato kaita. Ir e, tada jūs sutikote su mažesniu biudžetu, negu parlamentas siūlė, su sąlyga, kad jis bus šimtų procentų įgyventas. Ir komisija bei taryba to su to sutiko. Taigi, kasgi dabar pasiekta? Ir ką mes turime padaryti dabar, 2020 metais? turime padary, įgyvendinti tai, ką sakėme, kad padarysime. Ir tą galime padaryti, nes pakankama marža yra palikta jaunimo ir jaunimo nedarbo programai kitame biudžete. Dabar jau turime galimybę ir toliau didinti Erasmus stipendijas, nes girdėjome daugiau negu vieną kartą iš gerbiamo komisijos nario Tingerio, kad uh, Visi nori, kad Erasmus būtų skirta daugiau pinigų, kad tai programai būtų didinamas finansavimas. Turime padėti toms valstybėms, kurios vis dar priima pabėgėlius. Taip pat negalime tik tai kalbėti apie galimybę, bet turime kalbėti apie prievolę. 20 procentų biudžeto privalo būti skiriama e, klimato kaitai, nes to kol kas nėra daroma. Tad labai svarbu, kad 2020 m. biudžete mūsų siekiai būtų žymiai drąsesni, ypač dabar, e, suprakdami, kad tai yra pereinamasis etapas prie kitos finansinės bazės. Jeigu norime pagerinti socialinius aspektus aplinkosaugą, jeigu nenorime atsilikti nuo skaitmenėjimo traukinio, jeigu norime, kad pokušiai būtų e, socialiai teisingi, veikti turime pradėti dabar. Ką tik vyko diskusija apie vėžį. Visi sakė, kad iš Europos biudžeto reikia skirti daugiau pinigų kovai su vėžiu. Lygiai taip pat e, naujoji komisijos pirmininkė, ponė Vandelain, savo kalboje čia E, pateikė tam tikrą veiksmų planą artimiausiams penkeriems metams. Ir e, biudžetas, kurį priimsime 2020 metais, bus gyvybiškai svarbus, užtikrinant e, teisingą to plano įgyvendinimą. Ar pakaks išteklių įgyvendinti politik, visus tuos politikos planus, tai priklausys nuo mūsų ir nuo tarybos. Taryba siūlo vis daugiau karpyti biudžetą. Uh, mažinti įsipareigojimus, mažinti krizinį fondą. Padėtis keičiasi labai smarkiai, o taryba ir toliau tik tai viską mažinti siūlo. Tai e, prieštarauja pačios tarybos išsikeltiems tikslams ir sklandžiam finansų valdymo poreikiui, nes institucijos, e, kurios turi gyvendinti tą politiką, nebetenka lėšų tam savo darbui. Ta pati galime pasakyti apie tas institucijas, kurios saugo piliečių teisės. Kalbu apie auditorių teismą, auditorumus, apie teisingumo teismą. Pirmininkė artėjo prie savo pasisakymo pabaigos. Turėdami tokį požiūrį mes negalėsime padaryti ne tik to, ką turėtume padaryti, bet mes ir praleisime galimybę parengti ES pasaulio iššūkiams laukiančiams mūsų ateityje. Ačiū. Toliau biudžeto komiteto pirmininkė kas ponas Van Overtvelt. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, e, tarybos ir komisijos atstovai, mėly kolegos. Šių metų pradžioje, kovo mėnesį, Europos parlamentas, anos kadencijos Europos parlamentas patvirtino pasiūlymus 2020 m. biudžetui. Tada buvo nustatytas prioritetų sąrašas ir 2020 m. biudžetas buvo apibrieštas kaip tiltas į Europos ateitį. Mes išskiriame keturis pagrindinius punktus - investicijas į mokslinius tyrimus, piliečių apsaugos saugumas ir E, tvari aplinka. Europos parlamentas tuo metu kaip tik pabrėžė, koks svarbus bus naujasis biudžetas. Iš tiesų, 2020 metai yra daugiametės finansų programos, kurią dabar taikome paskutiniai metai. Ir tada 2020 e, metų disku, biudžeto diskusijos vyksta tuo pat metu, kaip ir diskusijos dėl daugiametės finansų programos, naujosios programos. 2020 m. biudžetas turi būti solidus, atsakingas, nukreiptas į ateitį. Taip mes palengvinsime pereimą prie naujos daugiametės finansų programos. Europos parlamentas mano, kad būtina uh, išlaikyti e, sukurtą lankstumą ir numatyti kitas sąlygas, kurios yra numatytos e, finansų reglamente ir CFP reglamente. Šiuo požiūriu uh, Biudžeto komitetas išanalizavo tarybos pasiūlymą dėl 2020 metų ir pateikė visą eilę e, klaus, klausimų, e, apie kuriuos e, jau kalbėjo prieš mane kalbėjusiai kolegos. Mano nuomonė, e, tie klausimai yra labai svarbus. Pavyzdžiui, e, taryba kalba apie įsisavinimo gebėjimą. Sakoma, kad turi būti mažinamos e, išlaidos kai kurioms svarbioms programoms. E, E, tačiau kai kurios tarybos žiūrėtos problemos yra dirbtinės. Neatsižvelgiama, pavyzdžiui, ką reiškia Horizonto 2020 ir kosmo programų finansavimo sumažinimas. Reikia pasakyti, kad 2020 m. biudžeto projektas, toks, kokį mums pateikė taryba, ne visiškai atitinka prioritetus, kuriuos įvardino Suomija pirmininkaudama. Turiu galvoje skaitmeninimą, e, informacijų technologijų raitą, e, kovos su klimatu priemonių stiprinimą visuose gyvenimo srityse, taip pat turime kalbėti apie skaitmeninės konkurencijos gerinimą, ypač jaunimo tarpe. E, tarybos pozicijoje apie tai labai mažai kalbama. Ir tada aš iškart perinu prie kito savo pastebėjimo. Europos parlamentas dabar yra naujas, nauja kadencija. Europos komisija taip pat atsinaujins ir man atrodo, kad mes turėtume atsižvelgti į šį kontekstą ir reikalauti daugiau dinamizmo tose dėrybose. Uh, Be kita ko, tai pasakytina ir apie dėrybas dėl daugiametės finansų programos. Aš esu įsitikinęs savo ruoštų, kad yra įmanoma pagerinti dialogo kokybę tarp e, biudžeto kūrimo įstaigų ir Europos komisijos. Mes turime abipusiai atidžiau vieni kitų klausytis ir tada geriau suprasime vieni kitų argumentus. Aš norėčiau pabrėžti, kad labai gaila, kad sutartys, kurias sudarome, vėliau yra kvestionuojamos, yra skirtingai interpretuojamos skirtingų biudžetą rengiančių šalių. Ir apibendrinamas aš norėčiau pabrėžti, kad mes turime bendrus tikslus. Mes norime sukurti kokybišką biudžetą, kuris tarnautų ES ir jos piliečių interesams. Ačiū. Dabar žodis tikimas e, frakcijų atstovams. Aš norėčiau, kad kalbėtumėte laikydamėsi nustatyto laiko. Tiesiog, kad būtų sąžininkas požiūris į visus. Taigi, ponas Fernandešas, Vieną minutę 30 jums. Ačiū, panė pirmininkė, komisijos nariai, taryba, mėly kolegos. Tai, tai yra pats paskutinis 2020 metų biudžetas būtent šios finansinės programos iki 2020 metų. Taigi būtent laikas dabar pažvelgti į ateitį, laikas pasimokyti tarybai iš praeities ir kažką nuveikti ateičiai. Nepamirškite, kad a, finansinė programa a, buvo, buvo, a, buvo sudarytas, sudaryta būtent a, iškėlus atitinkamus valstybėms narėms, a, pačiai tarybai ir komisijai išsikėlus tam tikrus tikslus. Tai būtent mažinti skurdą, skatinti investicijas, to nebuvo padaryta. Taigi ir taip pat dabar mažinamas mažinamos investicijos į, e, į mokslinius tyrimus, į kovą su klimato kaita, mažinamas lėšos mažos vidutinėms įmonėms. Taigi yra mažinamos tos lėšos, kuris yra svarbios skatinant ES konkurencingumą. Mažinamas horizonto programos, mokslinio tyrimo programos. Ir taryba, kaip tik tai ir dabar tarsi e, prieštarauja savo pačių išsikeltiems tikslams. Todėl uh, E, mes turėtume atkreipti būtent tarybos dėmesį, kad ji veikia neteisingai. Ir a, mūsų sutartyse yra parašyta, tai, kas buvo išleista netinkama arba nebuvo išleista, turi būti gražinta į biudžetą. Dabar mes matome, kad solidarumui, migracijai, konkurencingumui nebėra lėšų. Tai būtent tos a, e, lėšos, tai yra didžiulės ir, ir jas reikia atkreipti dėmesį. A, Ačiū. Dabar e, panas Larutru. Chers amis, lundi nous avons commencé notre. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes turime pradėti darbą tylos minutę, pagerbdami visus, kurie žuvo Ispanijoje per dramatišką lietų. Europoje dabar e, klimatas e, šimtus tūkstančių šeimų verčia raudoti. Aišku, mes visi tuo esame sujaudinti, bet visų pirma, mes turime galvoti apie tai, ar iš tiesų galime pereiti prie veiksmų. Kad išvengtume klimato katastrofų, ką reikia daryti? Visų pirma, reikia izoliuoti namus, izoliuoti fabrikus, pakeisti e, visuomeninį transportą, pakeisti ūkininkavimo metodus. Europos audito rūmai sako, kad kiekvienais metais 1500 e, 1500 milijardų eurų turi būti rasta tam tikslui. Ir šiandien siūlomame biudžete tik tai 0,6 procentais yra padidinamas biudžeto klimatas. Jeigu atsižvelgtume į infliaciją, tai e, klimatui e, siūriamos lėšos sumažės 1,3 procento. Amazonės miškai dega, mums nerūpi E, mūsų vaikų ateitis, tačiau mūsų vaikai vieną dieną išeis į gatves ir pareikalaus, kad mes veiktume. Pinigų yra. E, centrinis e, bankas pažadėjo, jog 240 milijonų eurų galėtų būti sutelkti per metus, kiek būtų galima pastatyti namų, kiek sukurti darbo vietų su tokia suma per metus. Mes žinome, kad uh, per keturis e, pastaruosius e, metus 90 procentų e, centrinio banko lėšų buvo panaudota spekulacijoms. Kas man galėtų paaiškinti, kas mus trukdo panaudoti tos 240 milijardų eurų, kad mes panaudotume daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių, statytume namų ir panaudotume juos bendrai mūsų geroviai. Mes dabar gyvename naujos beprecedentinės krizės sąlygomis. Tai yra labai didelė gili krizė, mes turime ją reaguoti kitaip e, negu iki šiol. Sotdemų e, e, frakcija pasisako prieš apkarpimus, kuriuos siūlo taryba. Sotdemai mano, kad mes turime panaudoti uh, 3,4 e, milijardo, e, kurias galėtume panaudoti e, pabėgėlių prieimimui, jaunimo nedarbo problemoms spręsti, kovai su klimato kaita. Na, o be tų trijų, jeigu nebus tų 3,4 milijardų, tai mes balsuosime prieš biudžetą, balsuosime prieš, jeigu nebus tarybos patikinimo. Nepakanka sakyti, kad bus